Good morning. We will start. Irgi labas rytas, pradėkime posėdį. Patvirtinkime darbo atvarkę. Jei visi pritarėte, darbo atvarkė patvirtinta. Galime iškart pereiti prie antrojo darbo atvarkės punkto. Ir antrasis punktas mūsų darbo atvarkėje yra komisijos laikotarpio vidurio ataskaita dėl priekybos žmonėmis panaikinimo ES strategijos 2012-2016 metams. Norėjau tik priminti, kad šis posėdis yra kartu su Libe komitetu ir e, Libe komiteto pirmininkas kolega Marajas sėdi man iš kairės. Iš ties puikiai mintis, kad abu komitetai gali kalbėti šią temą. Pranešėja klausimo yra Marija Vasiliedų. ir mes dirbamės ir stengiamės, kad atitinkamas dėmesys bus atkreiptas į priekybą žmonėmis ir gruodžio ir gruodėje yra viena diena skirta būtent priekybai žmonėmis ir suteiksiu žodį Marijai Vasliedui, dar prieš tai norėjau padėkoti e, kolegai Morajas, kad prisijungė prie mūsų ir suteikti jam trumpai žodį pasisakyti. Prašau, dėkoju. Ačiū, kad surengėte šį posėdį kartu, kad FEM ir LIBE komitetai gali dirbti kartu. Iš ties kalbėsime labai svarbiamis temomis, e, priekybos žmonėmis. Tai nėra nauja tema. Apie tai kalbėjome jau praeitos kadencijos metu, kai buvo patvirtinta direktyva dėl e, priekybos žmonėmis ir buvo priimta direktyva dėl kriminalinės baudžiamosios teisės prie, tai susijusių su priekyba žmonėmis po Lisabono strategijos prieimimo. Ir parlamentas yra kaip pagrindinis koordinatorius, kad ta strategija e, kovai su priekyba žmonėmis būtų tinkamai įgyvendinta. Prekyba žmonėmis iš esmės pažeidžia žmogaus teisės ir Libe komitetos vardu norėjau pasveikinti Mariją Vasilijadų. Ji pristatys šiandien pranešimą įtin svarbę temą. Žinau, kad kolegė atidžiai seka paskutinių dienų įvykius savo valstybėje ir Dabar suteikti žodį norėčiau kolegijai Vasilijadu. Ar aš turėčiau tai padaryti? Turbūt per daug čia formaliai šneku. Labai mandagiai noriu viską padaryti ir jeigu man leidžiate, suteiksiu žodį kolegijai, koordinatoriai Marijai Vasilijadu pristatyti pranešimą. Mes Libe komitete irgi dirbame taip pat, 20 minučių suteikiame pranešėjai, o po to diskusijos. Dėkoju, ačiū, gerbiami parlamento nariai, ačiū už suteiktą progą pristatyti šią temą ir pasakyti, ką mes iki šiol esame nuveikę priekybos žmonėmis klausimu. Mes iš, jūs iš ties noriu padėkoti parlamentui, kad remiate mūsų atliekamą darbą ir manau pasakyti, kad mums pavyko ES lygių kartu pasiekti nemažai dalykų, nes buvo patvirtinta direktyva. Dabar dirba nauja komisija, tai yra vienas iš komisaro, komisijos pirmininko Junkerio prioritetų. Ir su mumis yra kolega Romopolos ir ačiū už jam patiktus klausimus. Taigi priekyba žmonėmis ir kova su priekyba žmonėmis yra vienas iš prioritetinių naujos komisijos klausimų ir dabar trumpai apie kontekstą. Priekyba žmonėmis ir iš esmės pažeidžia žmogaus teisės ir norėjau tik priminti, kad tai yra vienintelė organizuoto nusikalstamumo forma, kuri iš esmės pažeidžia uh, pagrindinės žmogaus teisės įteisintas žmogaus teisų hartijoje. Žinoma, tuo pačiu priekyba žmonėmis pažeidžia uh, žmonių saugumą ir negali tik viena valstybė uh, šią problemą spręsti. Turime dirbti skirtingose lygiuose, skirtingose sektoriuose, visos valstybės kartu. Kaip jau buvo paminėta, kalbėsiu apie tai, kas buvo atlikta per pastaruosius dviejus metus ir apie ką bus dar plačiau kalbama gruodžio 18 dieną, kuri yra prekybos žmonėmis, kovos su prekybos žmonėmis diena. Kalbame apie šimtus tūkstančių žmonių, kurie prieš savo valią yra a, kažkur laikomi Ir man teko susitikti su žmonėmis, kuriems pavyko ištrūkti iš prekybos žmonėmis uh, tinklo. Tai iš ties labai rimta tema, paveikianti ne tik tuos individus, kuriais yra prekiaujama. Tarp 2000 2010-2012 metais 146 asmenys buvo įregistruoti kaip aukos priekybos žmonėmis. Vadinasi, bent jau tiek tikrai turime žmonių, kurių svajonės ir gyvenimai buvo sugriauti. Tai yra pakankamai slaptas, toks uždaras nusikals, nusikaltimas, apie kurį mes daug nežinome. Bet tai kartais yra ne taip, galbūt mes tos žmonės matome kiekvieną dieną, galbūt jie tvarko mums namus, galbūt jie uh, kepa bandelės, kurias mes perkame, galbūt dirba statybos sektoriuose, galbūt kažkur yra užrakinti, dirba namų ruošos darbus arba teikia seksualinės paslaugas. Jie yra priversti dirbti darbą, kurio nenori ir mes kartais patys to nežinodami jų paslaugomis naudojamės. 80 procentų užregistruotų aukų yra moteris, 16 procentų užregistruotų aukų yra vaikai, 70 procentų tų, kurie organizuoja prekybą žmonėmis, yra vyrai. Taigi didžioji dauguma aukų yra moteris, 95 procentai seksualinės paslaugas prievartą teikiančių asmenų yra moteris. Ir čia mes kalbame tik apie tas aukas, kurios buvo identifikuotos, užregistruotos, tai yra, galima sakyti, tos aukos, kurioms pasisekė išsigelbėti. Labai įdomu tai, ir norėjau tai pabrėžti, kad du trečdaliai aukų, 69 procentai, yra ES piliečiai, daugiausiai iš Rumunijos, Bulgarijos, Niderlandų, Vengrijos ir Lenkijos. Visos kitos aukos yra iš Nigerijos, Brazilijos, Kinijos, Vietnamo ir Rusijos. Taigi, didžioji dalis e, nusikaltelių ir aukų yra ES piliečiai. Kodėl noriu tai pabrėžti? Todėl, kad mes turime suprasti, kad labai dažnai mes kalbame apie priekybą žmonėmis – ir kalbame ne Europos Sąjungos, ne apie Europos Sąjungą. Ir noriu padaryti aišku skirtumą. Iš ties, klausimas labai sudėtingas ir yra žmonių, kurie patenka į Europos Sąjungos teritoriją kaip priekybos žmonėmis aukos Bet ne visi žmonės, kurie patenka nelegaliai į ES teritoriją, tokie yra. Kartais jie tik tai atvykę į ES tampa aukomis. Labai liūdni statistiniai duomenys, kuriuos turime, tačiau taip pat svarbu tokius duomenys rinkti ir turėti, kad žinotumėme, kuria kryptimi judėti. Ir gal kalbėkime ne tik apie skaičius, tai yra tikri žmonės, tikrų žmonių istorijos. Jeigu kalbame apie tūkstančius žmonių, turime uh, juos suprasti, kalbėti apie jų patirtą uh, smurtą ir imtis konkrečių e, politinių priemonių. Mums reikia uh, kalbėti apie vaikus, apie moteris patiriančias e, tą smurką ir tapusiais aukomis. Reikia laikytis to platesnio požiūrio. Mūsų, mes turime teisiškai įsipareigoti, apsaugoti, apginti. Turime, tai valstybės narės turi pareigoti uh, apsaugoti ir kovoti, apsaugoti aukas ir kovoti su priekyba žmonėmis. Ir 20 direktyvos straipsnis apie tai kalba. Kai kalbame apie teisės aktus, turime išties ambicingų planų. Visos valstybės narės iki 2013 metų balandžio mėnesio turėjo į savo teisės sistemas įtraukti atitinkamas nuostatas iš 25 valstybės narės, tai jau padarė, visiškai integravo direktyvą į savo teisės sistemas, Vokietija ir Belgija um, baiginėja šį procesą. Taigi turime užtikrinti, kad visiškai direktyva buvo, būtų integruota į valstybių narių teisės sistemas ir turime remti valstybės narės šiame procese. Pristatysiu taip pat mm, strategiją, labai ambicingą strategiją, kurią remiamės ir pagal kurią dirbame. Ir ne tik aš dirbau prie šio dokumento, labai daug suinteresuotų šalių prisidėjo. Uh, Ir būtent dėl to mm, ši strategija buvo pripažinta visų valstybių narių, tarybos, parlamento ir kitų suinteresuotųjų pusių. Vidrio ataskaita, kuri buvo pristatyta, parodo, kas jau buvo pasiekta, bendradarbiaujant visoms valstybėms narėms, bendradarbiaujant su pilietinėmis organizacijomis, aštuoniomis ES agentūromis ir komisijos atitinkamais skyriais. Taigi, remiamės tuo, kas jau buvo pasiekta, mes tikrai tuo didžiuojamės, nes daug kas buvo pasiekta vietoje ir laiku ir mums pavyko padaryti tai, ką žadėjome, kad padarysime. dirbame daug su nacionaliniais centrais ir pranešėjams tikrai turime stiprų tinklą valstybėse narėse, komisija dirba kartu su visomis narėmis. Mes sukūrėme pilietinės visuomenės platformą, kurioje yra per šimtas nevyriausybinių organizacijų atstovaujančių įvairioms sritims. Mes šioje platformoje dirbdami galime kalbėti apie tai, kas buvo padaryta jau ES lygiu, galime paskleisti tą informaciją, bet visų svarbiausia, mes galime mokytis iš tų nevyriausybinių organizacijų, galime mokytis, kaip reikia atlikti dar geriau mūsų atliekamą darbą. Mes taip pat sukūrėme elektroninę platformą, nes fiziškai visiems susitikti dažnai yra sudėtinga ir mes galime ten būtent dalintis patirtimi ir uh, tai smarkiai padeda mūsų darbų Europos Sąjungoje. Taip pat mes išleidome daug vadovų, gairių įvairiomis temomis, vaikų teisų temomis ir taip toliau. Bet galime padaryti dar daugiau. Taip pat buvo atlikta nemažai tyrimų dėl pažeidžiamiausių grupių, dėl lyties integravimo, aspektų integravimo. Ir ką mes e, planuojame padaryti tai gruodžio 18 dienai, mes e, pasistatysime ataskaitą dėl priekybos žmonėmis, pristatysime strategiją ir trečiasis šio paketo aspektas galėtų būti direktyvos Įgyvendinimas, e, leidimų gyventi suteikimas e, prekyba žmonėmis aukoms. E, čia reikia bendradarbiauti su valstybių narių institucijomis, išardant tuos priekybos žmonėmis tinklus ir kol kas matome, kad direktyva yra ne visiškai valstybėse narėse išnaudojama, jos potencialas yra nevisiškai išnaudojamas. Galiu ir smulkiau papasakoti, jeigu norite. Daugiausia dėmesio taip pat skiriame vaikams, nes jie yra ta pažeidžiamiausia grupė, kai kalbame apie priekybą žmonėmis. Labai daug vaikų, kurie kartą patyrė įvos žmonėmis aukomis, gali ta labai didelė tikimybė, kad jie uh, taps aukomis dar kartą. Labai glaužiai taip pat dirbame su agentūra atsakinga už kovas su priekyba žmonėmis, parengėme dirbdami kartu vadovą ir taip pat prisidėjome prie daugelių projektų kur kovojama su priekyba žmonėmis, ypač vaikais. Galite sakyti, kad tik 16 procentų yra vaikai E, iš tos visos žmonių grupės, kurie tampa aukomis, tačiau e, tai yra labai svarbi grupė, kuriai turime skirti daug dėmesio. Dabar komisija rengia komunikatą, kuriame bus parengtos gairės, kaip reikėtų parengti atitinkamas e, vaikų teisų apsaugos sistemas valstybėse narėse ir tai bus padaryta, tai turėtų būti padaryta iki 15 metų, turėtų būti pristatytas tas komunikatas. Direktyvoje aiškiai pasakyta, kad reikia taikyti lyčių aspektą, kai kalbame apie priekybos žmonėmis aukas. Ir reikia suprasti ir priekybos žmonėmis, apie priekybą žmonėmis kalbėti kaip apie uh, lyčių uh, nusikaltimą. And girls. Prieš porą metų jungtinėse tautose mes priskyrėme prekybą mergaitėmis ir moterimis e, smurto apraiškai. Tai yra išnaudojimo forma. Ir tos išnaudojimo formos yra labai įvairios. Na, pavyzdžiui, prievartinės santokos. Nebejotinai, kad kad e, smurtas prieš moteris yra struktūrinė problema, smurto apraiškas patiria bet kokio amžiaus moteris ir mergaitės, bet labiausiai su juo susiduria e, moteris ir mergaitės, kuriomis prekiaujama. Dar vienas dalykas, kas labai aiškiai atsiskleidžia, yra seksualinis išnaudojimas. Dažniausiai <clears throat> tai nurodyta Eurostato ataskaitose, bet yra įvairios prostitucijos formos, yra viešnamiai, striptizo klubai, pornografiją gaminančios įmonės ir taip toliau ir panašiai. Ir visa tai yra seksualinis išnaudojimas. Dabar ir Europolas, ir valstybių narių teisės sauga teigia, kad yra nepaprastai glaudus ryšys tarp organizuoto nusikalstamumo, priekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo, tai yra prostitucijos. Mes nesakome, kad priekyba žmonėmis yra prostitucija tik tai. Nededame lygybės ženklo. Kodėl tai sakau? Nes prisimenu Europos parlamento rezoliuciją dėl prostitucijos ir seksualinio išnaudojimo, kuri buvo patvirtinta šių metų gegušę. Mes perskaitėme susidomėję rekomendacijas, e, pripažįstame, kad jos tikrai yra geros ir ketiname jomis pasinaudotis. Dabar grįžtant prie to, nuo ko pradėjau. Kodėl prekiaujama pirmiausiai? Tam, kad e, būtų seksualiai išnaudojami žmonės. Ir tai yra, o be to, išnaudojimas seksualiniais tikslais yra laikomas europinio lygio nusikaltimu nusikaltimų, todėl galima imtis aiškių baudžiamųjų priemonių. Tačiau vien tik tai uh, ir šis nusikaltimas yra įtrauktas į 211 metų direktyvą. Daugelis valstybių narių yra prieimusios atskirus įstatymus dėl seksualinio išnaudojimo, bet tikrai ne visi. Paprastai kalbama tik apie priekybą žmonėmis, bet ne atskir, neišskiriama seksualinis išnaudojimas. Nereikia pamiršti, kad kai kalbame apie priekybą žmonėmis ir uh, aukų išnaudojimą, uh, tai išnaudojami vyrai ir berniukai. Tokius žmonės reikia surasti, reikia su įsteigti jų globos centrus, reikia sudaryti jiems galimybę kreiptis į valdžios institucijas. Dar viena išnaudojimo forma tai yra išnaudojimas darbe. Tai yra labai svarbus dalykas, į kurį mes kreipiame dėmesį, nes bandome įsigilinti į pačią išnaudojimo darbe problemą, tyriame kokie yra įstatymai reglamentuojantis išnaudojimą darbę visose valstybėse narėse, nes reikia geriau susipažinti su pačiu reiškiniu. Labai dažnai tiesiog yra neigiama, kad žmonės yra išnaudojami darbe. Yra ir kitų išnaudojimo formų, visas jas nekalbėsiu. Bet pavyzdžiui, nepamirškite, yra žmonių, kurie prievarta dirba namuose, atlieka namų ūkio darbus, kurie prievarta pagrobiami, kad būtų ištekintos, pavyzdžiui, merginos ir taip toliau. Kitaip sakant, žmonės yra perkami ir parduodami. Ir mes civilinių pilietinių teisių komitete manome, kad iš tiesų prekyba žmonėmis tai yra žmonių pirkimo ir pardavimas. Dažnai sakoma, kad priekiaujama žmonėmis dėl to, kad yra skurdo ir taip toliau, bet nesutinku. Du trečdaliai dėja žemės gyventojų gyvena skurde, bet tų dviejų trečdalių, tais dviem trečdaliais taigi neprekiaujama. Prekiaujama žmonėmis dėl dviejų priežasčių. Tai duoda didžiulį pelną ir yra paklausa rinkoje. Aišku, skatinamieji veiksniai gali būti ir tai yra nelygybės ir skurdas ir taip toliau, bet dėl skurdo žmonėmis neprekiaujama. 2015 metais, todėl mes ketiname šią problemą analizuoti plačiau, atkreipiant dėmesį į paklausą, kuri egzistuoja rinkoje priekeivių žmonėmis produktams. 150 milijardų eurų pelną gauna per metus visi, kurie naudoja bergišką darbą. Ir šitas 150 milijardų tai yra tie pinigai, kuriais pasinaudoja ne tik priekeiviai žmonėmis, bet taip pat ir uh, tie, kurie dirba, užseima teisėtą veiklą. Na, pavyzdžiui, pagalvokite apie tuos, kurie yra verčiami dirbti, atlikti namų ūkio darbus. Kitaip sakant, yra aiškiai grindinė. Yra paklausa, yra tiekėjai ir yra ta prekė. O ką darome mes? Netiekiu daug. Nepamirškite, kad atsiranda vis naujų ir naujų žmonių verbavimo formų ir dai, labai daug jų yra da, vykdoma internetu. Aš visų neminėsiu ir nesakysiu, bet aš manau, kad mums reikia labai glaučiai bendradarbiauti su tais, kurie užsiima elektroninės erdvės um, apsauga ir mes 15 metais e, renksime atitinkamą ataskaitą. Čia mano e, telefonas nuskambėjo, kad nepamirščiau, jog turiu laikytis laiko reglamento. Dabar paklausa. Ką padaryti, kad paklausa sumažėtų? Direktyvoje labai aiškiai pasakyta, kad valstybės narės privalo imtis priemonių, kurios sumažintų priekybos žmonėmis aukų paklausą bent jau valstybės narės turėtų įvertinti prekybą žmonėmis kaip sunku nusikaltimą. 2006 metais mes jau rengėme atitinkamą pranešimą. Gal aš labai greitai kalbėjau, bet dabar mūsų prašo įvertinti ar numatyti baudžiamąją atsakomybę už tam, tikrus, nus, už tam tikras nusikalstamas veikas. A, todėl aš paklausiu, ar yra tokių nusikalstamų veikų, kurias sąmoningai atlieka asmuo, bet kurio baudžiamojo, bet kuris už tai nėra baudžiamas, nenumatytos baudžiamosios sankcijos. 2009 metų direktyva numato baudžiamasias sankcijas tiems darbdaviams, kurie neteisėtai įdarbina prekybos žmonėmis aukas. Žinodami apie tai, jeigu trečiųjų šalių piliečiai įdarbinami, tai tada darbdavys yra kaltas. Bet jeigu įdarbinami neteisėtai, Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kurie tampa prekybos žmonėmis aukos, tai tada darbdavys kaip ir nebaudžiamas. Taigi yra labai daug netitikimų. Ir mes tikrai labai daug dirbame, analizuodami išorės veiksnius susijusius su prekyba žmonėmis. Ir per antrąjį įgyvendinimo laikotarpį bus skiriamas didesnis dėmesys Ukrainai, Brazilijai, rytų partnerystės šalims ir aš tikrai norėčiau paraginti komisiją, kad mes dirbtume labiau derindami savo veiksmus. Dar vienas puslapis sako kalbančioje, ką mes turime padaryti. Mes turime sustiprinti apsaugos priemonas, prevencinės priemonas, geriau apsaugoti aukas, turime um, <clears throat> dirbti įvairiais lygiais. Ir galima tikėtis, kad komisija paskelbs tris ataskaitas. Pirmiausia, apie direktyvos nuostatų perkelimą į nacionalinę teisę, tai bus standartinė ataskaita. Toliau komisija parengs ataskaitą apie e, prekybos žmonėmis situaciją valstybėse narėse. Ir taip pat valstybės narės turės man, mane informuoti apie prekybos žmonėmis situaciją, o aš jau perduosiu duomenis komisijai. Ir trečioji ataskaita, tai bus įžymioji 23 straipsnio komiteto ataskaita, kurioje bus analizuojama, kaip žinodami ūkio subjektai naudojasi priekybos žmonėmis auk paslaugomis ir jų paslaugomis. Taigi tiek iš mūsų pusės. Aišku, mes esame pajėgus a, veikti, pajėgus turėti politiką ir užtikrinti, kad politika būtų įgyvendinta, nes finansavimo finansavimas užtikrintas. Bet nepaisant viso to, ką mes galima, žmonėmis vis tiek yra prekiaujama. Ir ką mums daryti? Mums reikia užsimti praktinių priemonių įgyvendinimu, nes kitaip mums nieks nepasiseks. Mes nepateisinsime visuomenių lūkesčio, priekybos žmonėmis aukų lūkesčių ir mes turime kalbėti apie ką? Mes turime kalbėti apie šio reiškinio panaikinimą, nes kitaip mes tiesiog niekiname pačias aukas. Nes kaip galima kalbėti apie mažesnę priekybą žmonėmis. Kiekvieną dieną žmonės yra bauginami, jais priekiaujama ir pavojus kyla jų gyvybėm. Taigi, tai uždėlsto veikimo bomba. Ačiū uždėmesi. Thank you, Ms. Vasiladu. Eh, eh, I want to thank eh, your... Dėkoju. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Jūs pasakėte labai svarbių dalykų. Mm, jie yra naudingi mūsų komitetui. Ir dėkoju Jums už darbą. Dabar pradėsime diskusijas. Daug yra norinčių pasisakyti ir todėl atsiprašau, bet prašysiu kalbėti ne viršinant dviejų minučių laiko. Pone Het dabar kalbės. Dėkoju, Mirjau. Ir dar sėki mm, sveiki atvykę čia. Tikiuosi, kad susitiksime ir dar ateityje. Turiu du klausimus. Pirmas. E, susijęs su Europos komisijos strategija kovojant prieš priekybą žmonėmis. Europos Sąjungos statistika nurodo, kad vyrai ir moteris skirtingai paveikiami. Statistika nurodo, kad uh, vis dažnėja vaikų išnaudojimas. Europol ir Europos parlamentas atliko atitinkamus tyrimus ir norėčiau paraginti atkreipti tinkamą dėmesį į šį pokytį. Antras klausimas. Šiame pranešime kalbama apie tyrimą, atliktą tyrimą Dėl prevencinių priemonių veiksmingumo sakoma, kad šis šio tyrimo rezultatai bus pristatyti 2015 metų pirmajame semestre. Gal galėtumėte jau keliais žodžiais pristatyti šį tyrimą dabar. Ačiū toliau, Sibelė. Dėkoju. Aš e, visiškai pritariu tam, ką jūs minėjote, kalbėdama apie skirtumus tarp prekiautojų žmonėmis ir prekybos žmonėmis. Mes beveik visada naudojame tuos žodžius kaip vieną ir tą patį. Kalbant apie skirtingas e, prekybos žmonėmis formas ir skirtingas rytis, kuriuose tai vyksta, ar tai būtų prostitucija, ar kitose sritise, kurias minėjote, aš norėčiau sužinoti, ką mūsų valstybės narės realiai daro ir ar jos iš tikrųjų užsiima kova su prekyba žmonėmis ir jos formomis. Kadangi visada yra kažkas, kas apie tai žino, sakė, davėte mums kepyklos pavyzdį. Galbūt mes kaip pirkėjai nežinome, kad tas, kas iškepė mums tą duoną, yra priekybo žmonėmis auka, bet pats kepyklos savininkas tikriausiai tai žinos. Ir man susidaro įspūdis, kad jie tokiu atveju pasinaudoja priekybą žmonėmis, kadangi jie gali mokėti arba labai mažą darbo užmokestį, arba iš vis nieko nemoka, nemoka mokesčių. Taigi jie, žinoma, suvokia, kad pelnosi iš to, tačiau atrodo, kad valstybės narės efektyviai nekovoja su šiomis priekybo žmonėmis formomis, ypač nekovoja su prostitucija. Uh, Ir norėčiau paklausti, koks jums susidaro įspūdis, ar valstybės narės veiksmingai kovoja su, su šiuo reiškiniu ir ar skiriasi ta kova valstybėse narėse. Dėkoju. Dabar ponui Vasir žodis suteikiamas. Dėkoju už šį pristatymą. Aš norėčiau užduoti keletą klausimų. Pirma, koks yra procentas tų jaunų merginų ir vaikinų, kurie yra pagrobiami. Ir koks procentas savanoriškai pasiduoda į tą priekybę žmonėmis. Aš čia turėjau menyje, kad galbūt tėvai, šeima juos parduoda. Ir jeigu taip yra, tai dėl kokių priežasčių jie a, išsiskiria su savo mylimais žmonėmis, dėl kokių priežasčių tai vyksta. Tai būtų mano klausimo esmė. Dėkoju. Pone Bimber. Dėkoju už suteiktą žodį, dėkoju už labai įdomią prezentaciją ir pranešimą. Turiu du klausimus. Pirma, kodėl valstybės narės pro pirštų žiūri į priekybą žmonėmis. Pavyzdžiui, mano šalyje Švedijoje policija ir pasieno, pasienio apsaugos tarnybos gali patikrinti, gali tikrinti dokumentus pasienyje ir tokiu būdu at, at, išsiaiškintų tuos atvejus. Taip pat pranešime kalbama apie asmenų išnaudojimą, bet kiek šis reiškinys šiandieną paplitęs vakarų Europoje. Šiandieną Švedijoje pastebime, kad, kad valkatavimas, elgetavimas labai paplito. Ar prieš jį irgi bus imtasi kokiu nors žingsniu? Dėkoju. Toliau ponė Bosember. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju poniai Vasilijadau už labai tikslų situacijos perteikimą, už tai, kad pateikėte tiek daug duomenų ir skaičių. Jūs teisingai pastebėjote, kad daug žmonių dalyvauja priekyboje žmonėmis. Yra poreikis ir pasiūla ir paklausa. Tačiau, pavyzdžiui, kalbėkime apie įvaikinimą. Kai reikia kažkokios organo transplantacijos, dažnai tai vyksta neteisėtais metodais. Kartais atsitinka, kad tos operacijos vyksta visiškai nereglamentuotai, nes priekyba organais Europoje yra labai dažnas reiškinys. kaip į tai žiūrima iš valstybių narių perspektyvos, kaip užtikrinama, kad būtų atliekamos informacinės kampanijos. Ir kad aiškiai žino, ir kas daroma, kad aiškiai būtų žinoma, kokios baudos, nuobaudos grėsia tiems, kas to užsieima. Tai yra tarp valstybinis nusikaltimas ir jį reikia, su juo reikia kovoti tarp valstybinių mastų. Mūsų komitetai Lybė ir FEM komitetai turėtų kartu pabandyti išspręsti šią problemą. Dėkuoju. Dėkuoju. Toliau žodis poniai Morgana ponai Morgana. Tie dramatiški skaičiai, kuriuos išgirdome šį rytą, parodo, kaip skubu ES ir valstybėms narėms imtis veiksmų, jau remiantis dabartinę teisinę bazę. Mes privalome suintensyvinti bendradarbiavimas su pilietinė visuomenė NVO religinėmis organizacijomis, kurie kasdieną stengiasi palengvinti aukų kančias. Tai yra ne tik skaičiai, tai yra gyvi žmonės. Taip pat, kolegos, mūsų miestuose, mūsų gatvėse, stotyse ir kitur, kasgi rūpinasi to prekybos žmonėmis aukomis buvo pasakyta, kad tai yra žmonės, kad yra žmonės, kurie e, už, e, pateko į naują modernios vergystės formą. Ir labai sunku iš jos išsivaduoti. 60 procentų aukų yra vaikai. Norėčiau priminti, kad pasaro, neseniai įvyko seminaras apie kuriame buvo kalbama, kad tokie vaikai dažnai yra parduodami už maždaug 40 tūkstančių eurų už vieną vaiką. Tai yra labai sudėtingas reiškinys mūsų vartotojiška visuomenė dabar tiesiog išnaudoja žmogaus kūną. Kažkieno norai tampa jų teisėmis. Mes privalome pagalvoti apie seksualinę praktiką, moterų surogatinę motinystę, pornografinę industriją. Visa tai yra pasiekmė to, kad mes žmonės traktuojame kaip daiktus. Europos parlamente vasario mėnesį bus priimta rezoliucija, kur bus minimi konkretus dalykai ir kuriuos ir jūs minėjote. Dėkoju Jums už tai. Baigdamas noriu pasakyti, kad nuolatinė finansinė parama organizacijoms dirbančioms šioje srityje turėtų būti nemažinama. Ačiū. Dėkoju. Dar yra aštuoni kalbėtojai kalbėtojų sąraše, tačiau reikia pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. Taigi dabar žodis poniai Spinelį. Grazie, signora Vasilija. Dėkoju poniai Vasilijadu už jos puikų pranešimą. Norėčiau išreikšti savo gilų susirūpinimą dėl to, kad Europos direktyva netinkamai įgyvendinama kai kuriuose valstybėse narėse, įskaitant Italiją. Norėčiau atkreipti dėmesį į tyrimą, kurį atliko Teisinių studijų asociacija apie tai, kaip Europos direktyvos neįgyvendinamos Italijoje. Yra svarbių nuostatų ir punktų, kaip pavyzdžiui, skur, pa, pažeidžiamumo apibrėžimas arba aukos sutikimas. Taip pat neturime nacionalinio plano, kuris turėjo būti priimtas praėjus trims mėnesiams po direktyvos įgyvendinimo. Taigi, iš esmės Italijoje susiklosti labai neadekvati sistema, kuri kelia pavojų, kalbant apie aukų apsaugą. Taip pat visoje sistemoje mažinamas finansavimas skirtas aukų apsaugai. Taip pat noriu paklausti, ką apie tai manote. Dėkoju. Dėkoju, poniai Spinelį, ponė Petie. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Jums uh, už pristatymą, <clears throat> ponė Mirija. Ir uh, e, mūsų visus jaudina uh, tai, apie ką jūs kalbėjote, 800 tūkstančių moterų, vaikų, vyrų tampa prekybo žmonėmis aukomis vien tik Europos Sąjungoje. 60 procentų iš jų yra Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai. Šiuolaikinės vergovės formos skirtingos. Tai yra nusikalstamame veika, kuri duoda didžiulę pajamas verslui. Norėčiau pakalbėti apie labiausiai pažeidžiamą grupę – vaikus, kurie seksualiai išnaudojami, verčiami dirbti. Aš manau, kad um, jūs sutiksite, jog um, atsirado naujos prekybos žmonėmis formos dėl reprodukcijos tam, kad būtų <clears throat> gimdomi vaikai ir toliau jie būtų veikinami. Kai kurie net vaidina tai kūdikių rinką atsirado net terminas reprodukcinis turizmas. Iš tiesų, ką daroma, kas daroma, kad būtų kovojama su šiuo reiškiniu ir kad žmonės nebūtų naudojami reprodukcijos tikslu. Ačiū. Pone Milma, toliau. Ačiū, pone pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti daktariai Vasilijadu už tokį aktualui, energingai pateiktą pranešimą ir dėja mūsų Alde frakcijos koordinatorė šiandien negali atvykti, todėl aš ją pakeičiu. Dabar dėl e, leidimų gyventi direktyvos noriu paklausti, nesuteikiami leidimai tiems, kurie yra prekybo žmonėmis aukos. Kaip Jūs įsivaizduojate, ta direktyva gali būti įgyvendinta visoje Europos Sąjungoje ir ką Jūs rekomenduotumėte, kaip identifikuoti, nustatyti prekybos žmonėmis aukas, kaip tas aukas informuoti apie jų teisės ir visą tai įtvirtinti nacionalinėje teisėje. Ar egzistuoja kažkokie duomenės, duomenis apie leidimus gyventi išduotus prekybos žmonėmis aukoms. Ir ar ateityje, kai direktyva bus peržiūrėma, bus atsižvelgta į lyčių uh, aspektą. Ačiū toliau, ponas Kirkos. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Vasilijadu už labai įdomią informaciją ir padėkoti jai už jos iškeltus klausimus. Mes tikrai turėsime juos panalizuoti per artimiausius metus, todėl mūsų laukia didžiulis darbas. Norėčiau atkreipti dėmesį į vaikų padėtį. Jie dažnai migruoja be tėvų, be globėjų ir tampa labai pažeidžiami. Ar yra įsivaizduojama, galvojama, ką mes galime padaryti, kad padėtume tokiems vaikams, nes tai yra vaikai migrantai be saugusiųjų priežiūros. Ačiū, toliau ponas Durekas. Labai ačiū. Noriu padėkoti už labai tokią aktualią informaciją, kurią jūs pateikėte. Ir a, tai, ką jūs sakėte, sutampa su mūsų policijos, Lenkijos policijos duomenimis. Kad labai sunku nubrėžti tą takoskirą tarp pedofilijos, pornografijos, seksualinio išnaudojimo ir nu, prekybos žmonėmis. Mes dažnai a, tokias veikas apibūdiname kaip nusikalstamas veikas, bet labai dažnai aukos perina visą grandinę. Ir todėl tai, kad nėra baudžiama už prekybo žmonėmis aukų išnaudojimą darbo rinkoje, reiškia, kad mes negalime normaliai kovoti su pačiu reiškiniu Švedijoje, Prancūzijoje. Šiuo metu vyksta diskusija apie tai, kad bet kuriuo atveju, kai moteri, moteris panaudojama už pinigus, nesvarbu kokią formą, tai turi būti kvalifikuojama kaip nusikalstama veika. Aišku, reiškinio nepanaikinsime, bet gal pažabosime. O kalbant apie žmogiškojo orumo apsaugą, tai mano galva Europos Sąjunga turėtų numatyti panašių veiksmų. Ačiū. Toliau žodis suteikiamas ponui Udžedovskijui. Ačiū. Pone pirmininkė, ir aš noriu padėkoti Europos koordinatoriai už pranešimą ir noriu jūsų paklausti apie vieną užduoti Jums vieną konkretų klausimą susijusi su prievartiniu darbu ES teritorijoje. Jūs pati sakėte, kad ne tik trečiųjų šalių piliečiai, bet taip pat ir ES piliečiai tampa tokiais šiuolaikiniais vergais, pavyzdžiui, Rumunijos piliečiai. Ir konkrečiai noriu paklausti, Ką jūs rekomenduotumėte? Ką jūs siūlote? Nes jūs sakėte, kad direktyva net į direktyvos taikymos rytį nepatenka darbdaviai, kurie įdarbina vergiškomis sąlygomis ES valstybių narių piliečius, kad sankcijos darbdaviams taikomos tik už tai, kad neteisėtai yra naudojamasi trečiųjų šalių piliečių darbo. Taigi, ką jūs siūlote ir kaip reikėtų padaryti? Aš žinau, yra e, gana e, prastų pavyzdžių Italijoje, Niderlanduose, tikiu ir kitur, kai darbdaviai įdarbina prekybos žmonėmis aukas. Ir kas jūs manote reikėtų padaryti, kad pati situacija pasikeistų? Ačiū toliau, ponia Faina. Ačiū, ponia pirmininkė. Labas rytas visiems ir labai dėkinga poniai Vasilijadu. Bet turiu keletą klausimų, labiau patikslinančio pobūdžio. O ką daro Europos komisija, kad būtų sumažinta priekybos žmonių aukų paklausa? Turiu galvoje tuos, kurie seksualiai išnaudojami, pavyzdžiui. Jeigu mes susijėjame prostituciją su priekyba žmonėmis, kaip tai daro Europolas, Interpolas, tai ką komisija ketina padaryti? pone Honibol. Na, iš tiesų, kolegos jau iškėlė klausimą, kuris man rūpi. Ir pirmiausia, dabar noriu padėkoti poniai Vasilijadu už um, tokią išsame informaciją, kurios anksčiau neturėjome. Jūs parengėte, dalyvavote ataskaitos rengimo darbe ir mane itin domina seksualinio išnaudojimo ir prostitucijos tema. Jūs savo ataskaitoje sakote, kad 60 procentų prekybos žmonių aukų yra iš um, Europos Sąjungos. Jūs taip pat palėtėte ir lyčių lygybės aspektą. Bet aš noriu paklausti, o ką jūs, kokiu veiksmu ketinate imtis Europos Sąjungos lygių, kad um, pažabotume kad kovotume geriau su tuo reiškiniu. Yra ne tik tai jūsų ataskaita, bet yra ir daugiau duomenų. Ir aš manau, kad mes pirmiausia, kovodami su priekyba žmonėmis, turėtume kovoti su aukų paklausa gyvenime. Norėčiau, kad jūs tiesiog pasidalytumėte savo mintimis, kaip tą padaryti, kaip sumažinti paklausą. Ačiū, ponia Hannibal. Ir paskui paskutinė mano sąraše ponė Meijer. Ačiū, ponė pirmininkė. Libė komitete ne kartą sakiau, kad migracijos ir prieglopšio politika, kurią vykdo Europos Sąjunga, pritraukia migrantus, o sienos mūsų skilėtos. Ką Jūs galvojate apie tai ir ar Jūs negalvojate, kad tokia mūsų migracijos politika skatina priekybą žmonėmis? Kągi, dabar suteiksiu žodį poniai Vasilijadu, kad jį atsakytų į šiuos klausimus, į visus tikrai sunku bus atsakyti, ko gero, bet labai prašau vis tiek nekalbėti ilgiau nei penkias minutės, nes yra dar vienas labai svarbus mūsų bendro posėdžio darbo tvarkės klausimas. Mums kažkaip reikia subalansuoti, nes nebejotinai, kad įmanoma e, pasinaudoti atsakymams ir įvairiausiais egzistuojančiais ryšio kanalais. Dėkoju. Ačiū, kad domitės šią temą iš ties akivaizdu, kad tai yra svarbus politinės darbo atvarkės klausimas. Tikrai negalėsiu atsakyti į visus klausimus dėl laiko apribojimo, bet paminėsiu keletą dalykų. Pirmiausia, prevencija. Mes atlikome tyrimą dėl atliekamos prevencijos, nes komisija milijonus eurų išleido tam, kad e, būtų visuomenė informuojama bet nežinome, kokios yra tinkamiausios priemonės ir nežinome, kokį poveikį jos daro. Taigi atlikome tyrimą tam, kad mes geriau ateityje panaudotume mokesčių mokėtojų pinigus investuotus į šį dalyką. Norime, kad naudotis tinkamiausiomis priemonės, kuris daro tiesioginį veiksmingiausią poveikį. Taigi buvo atliktas tyrimas. Dėl žmonių nelegalios priekybos žmonėmis noriu pasakyti, ką daro valstybės narės. Turiu apginti valstybės narės dėl to, kad prieš trejatą metų, kai mane paskyrė į šią poziciją, nebuvo direktyvos, nebuvo strategijos, taigi buvo, dabar daroma yra daug daugiau. Dabar yra mobilizuotos pajėgos, yra informacijos daug pateikiama, bet turime pripažinti, kad direktyva, direktyva yra pakankamai nauja, buvo priimta tik pernai metais, taigi reikia laiko, kad ji įsigaliotų. Ir mes parengėme pirmąją ataskaitą, tai yra pare, kitais metais parengta ataskaita vidurio laikotarpio daugiau e, informacijos suteiks. Dėl valstybių narių galiu pasakyti, kad penktadienį yra tas terminas, iki kurio valstybės narės turi pateikti ataskaitas, pagal kurias bus padaryta bendroji ataskaita, kuri bus pastatyta, pristatyta kitais metais. Ir tuomet jau daugiau galėsime, remdamiesi tą ataskaitą, pasakyti, kas yra daroma ir kas buvo nuveikta valstybėse narėse. Dėl pilietinės visuomenės organizacijų mes pareiškėme norą bendradarbiauti su visuomeninėmis organizacijomis. Yra daug nuomonių, komentarų apie tai, kas vyksta valstybėse narėse. Valstybės narės pačios sako, kaip geriau reikėtų įgyvendinti teisės aktus ir mes rengdami ES ataskaitas išvelgsime į valstybių narių pateiktas rekomendacijas. Ar kalbame apie vaikus ar apie suaugusius, prekyba žmonėmis yra prekyba žmonėmis. Kai kalbame apie vaikų grupę, mes suprantame, kad kartais prekyba žmonėmis vyksta net, mm, pavyzdžiui, bendruomenės viduje arba šeimos viduje. Mes negalime atsižvelgti į tai, ar žmonės, ar vaikai sutinka ar nesutinka, turime persekioti tuos, kurie užsima priekybą žmonėmis. Tarkime, kad, vaikai, kad šeima uh, uh, sutinka, kad jų vaikas taptų priekybos žmonėmis objektu. Bet kas iš to pelnosi? Kas uh, yra kas sukuria tą paklausą. Jeigu mes matome uh, išmaldos prašantį vaiką gatvėje, kažkas iš jo darbo pelnosi. Aš manau, kad daugiausia vaikų, kurie renka pinigus gatvėje, nebūtinai yra su savo motinai. Dažniausiai jie yra ne su savo mamomis, kai prašo tos išmaldos. Jie paprasčiausiai yra priversti tyliai sėdėti ir prašyti išmaldos. Mes atlikome tyrimą apie būtent susijusiu su šia sritimi ir galima sakyti, kad procentai ir skaičiai nėra labai dideli, bet uh, mes neturime daug registruotų aukų pagal ir statistikos, pagal kurią sprendžiame apie šios problemos mastą. Šios, ši problema yra pakankamai užslėpta. Tiesa, ir jūs ne vienas paminėjote, kad neįmanoma, kad niekas nežinotų, kad ši priekyba žmonėmis vyksta. Kažkas žino, yra gydytojai, ir žmonės, kurie renkasi užsimerkti ir nematyti problemos ir nusikratyti atsakomybės. Ir būtent čia turime kalbėti apie teisės aktų įgyvendinimą. Daugelis e, verslo įmonių nežino, kad pagal penktąjį straipsnį jos yra atsakingos už tai, ar jos įdarbina priekybą žmonėmis aukas ar ne. Ir yra taikomos atitinkamos sankcijos. Ir aš jums galiu užduoti klausimą, mes turime direktyvą, turime teisės aktus, turime, galime patraukti atsakomybę tuos darbdavius, kurie įdarbina auką priekybo, aukas tapusias priekybos žmonėmis aukas, bet tik iš trečių valstybių. Kodėl mes to netaikome, kai kalbame apie ES piliečius? turime visus patraukti baudžiamojom atsakomybėm, visus darbdavius tuos, kurie įdarbina prekybos žmonėmis aukas. Kodėl mes kalbame apie tai, kad padarysime tai 2016 metais, kai turėtume tai padaryti jau rytoj? Iš ties paklausa yra labai didelė ir tai yra glaudžiai susijęs su paklausa ir pinigais. Atminkime, kad teisėti sektoriai uždirba teisėtas pajamas būtent iš prekybos žmonėmis. Ir tai yra paminėta ataskaitoje, paminėta rekomendacijose, mes atliekame atitinkamą tyrimą ir bandome patraukti, paraginti patraukti būdžiamą atsakomybę tuos, kurie įdarbina prekybos žmonėmis aukas ir yra atitinkamų pasiūlymų, parengt, kurie bus parengti pagal mūsų tyrimo rezultatus. Akivaizdu, kad ES komisija turi atitinkamos kompetencijos, kai kalbame apie tų aukų padėtį ir prostitucija yra būtent tas rizikingas sektorius. Labai neseniai Vokietijos policija pasakė, kad žmonės, daugiausia žmonės, kurios tapo prekybos žmonėmis aukomis seksualinėme sektorijoje, dirbo prostitucijoje. Taigi tai yra labai glaudžiai susiję. Nepilnamečiai ir vaikai. Komisija negali to padaryti, bet mes raginame pažvelgti į vaikų apsaugos sistemas ir vaikų padėti valstybėse narėse. Nes jokio skirtumo, iš kur tie vaikai visų svarbiausia yra apsaugoti visus vaikus ir užtikrinti jų teisės. Būtent čia reikia kalbėti apie vaikų apsaugos sistemas valstybėse narėse. Žinoma, reikia E, daryti taip pat e, sąsają su migracijos politika ir prieglopščio politika ir turėtume pagalvoti apie tai, kad didžioji dauguma aukų yra ES piliečiai. Taigi čia ne tik migracijos dalykai, į kuriuos turime atsižvelgti, turime atsižvelgti ir į tai, kaip mes turime veikti, kad žmonės netaptų aukomis reikia sekti pinigų srautus visose sektoriuose, sekti, kas daugiausia susirenka pelno iš prekybos žmonėmis. Iš savo patirties galiu pasakyti, dirbu 12 valandų per parą ir galiu pasakyti, kad tiesiausias kelias yra taikyti ir įgyvendinti teisės aktus. Dėkoju, daktarė Vasilijadė. Matote iš aplodismentų, kad jūsų pranešimas iš tikrųjų labai išsamus. Mums jau nebelieka daug laiko, bet aš iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad 2011 direktyvos tikslas buvo sukurti koordinavimą tarp labai sudėtingos ryties ir klausimų. Migracija ir prieglopsis yra patys savaime labai jau sudėtingi klausimai. Jūs aptarėte tiek, kiek galėjote atsižvelgiant į laiko pribojimus. Valstybės narės privalo įgyvendinti daug iš šių e, dalykų, bet e, Tikrai pasižymėjome, ką pasakė kolegos parlamentarai. Žinau, kad FEM komiteto pirmininkė, mano kolegė, taip pat šiandieną pasakė, kad mums reikia daugiau įnašo iš mūsų narių ir mes ieškosime būdų, kaip tai užtikrinti, kadangi nauji e, nariai norėjo pasisakyti taip pat labai detaliai. Kai kurie pasisakymai taip pat buvo labai svarūs, kaip pati pastebėjote. Taigi, man atrodo, kad šį rytą mes palėtėme visą šią temą paviršutiniškai. Kitaip, aišku, prireiktų penkių valandų, bet kolegos turbūt supras, apie ką kalbu. Aptartų klausimų sudėtingumas e, yra toks dėlis, kad reikia surasti būdą, kaip segmentuoti visą šią plačią temą ir ją detaliau aptarti. Bet kaip matėte iš reakcijų, tikrai susidomėjimas yra didelis ir šio klausimo aktualumas yra didelis. Tikiuosi, kad mes greitų metų vėl pasimatysime. Atsiprašau sekančio svečio. Kristina Kangė Spinta iš jungtinių tautų. Kurgi jie yra? Jie tuoj atvyks. Priekyba žmonėmis yra globalus klausimas ir aš norėčiau atsiprašyti mūsų viešnios už tai, kad e, šiek tiek vėluojame. Šiek tiek. Turbūt buvo neišvengiama šį rytą, kad mes e, praleisime daugiau laiko koordinatorių posėdžiui. Jie, mūsų viešne yra jungtinių tautų mm, priekybo žmonėmis poskirio viršininkė, daugiau laiko pristatymas jūs negaišinsiu, jūs turite daug patirties šioje srityje. Turbūt visi pasiskaitėte viešnios e, ankstesnę, apie ankstesnę veiklą. Gal jūs galėtumėte taip pat nuo savęs pridurti tai, ką, ką, ką, ryšim su tuo, ko klausė kiti kalbėtojai jau. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti iš pat pradžių už tai, kad suteikėte man progą čia pasisakyti. Aš esu parengusi PowerPoint prezentaciją. Ji nėra labai ilga. Aš suvokiau, kad laikas spaudžia. Taip pat norėčiau pasakyti, kad jaučiuosi šiek tiek kaip e, užsienietė čia, aš pati esu iš, iš jungtinių tautų, na taip, mes visi čia esame užsieniečiai, bet jaučiuosi šiek tiek svetima šioje institucijoje. Jūs kalbate apie priekybą žmonėmis, mes naudojame šiek tiek kitokį terminą, aš naudosiu tą terminą, kurį naudojame mes. Bet jungtinių tautų narkotikų ir nusikalstamumo poskiris rengia ataskaitą jau keletą metų apie priekybą žmonėmis, dabar yra ketvirtoji ataskaita ir šį kartą padalinta į dvi dalis. Pirma dalis yra šiek tiek plonesnė, ten kalbama apie globaliai regioninę perspektyvas ir taip pat yra storesnė dalis, kurioje kalbama apie e, šalių profilius, e, tų šalių, kurias išnagrinėjome. Šį kartą 124 šalis išnagrinėjome ir galėsite pasiskaityti apie tų šalių, šalių profilius. Čia matote mūsų globaliosios ataskaitos santrauką. Matote, kad šalis, kurios neatsakė į mūsų klausimyną, paprastai yra Afrikoje ir kai kuriuose Azijos šalise. Pagrindiniai e, rezultatai, kuriuos apibrėžiame išanalizavę duomenis. Pirmiausia, priekyba žmonėmis vyksta visur. Nustatėme, kad aukos iš 152 šalių buvo nustatyta 124 šalise per 2010-2012 laikotarpį. Taip pat pastebėjome, kad buvo 510 E, srautų, priekybos žmonėmis srautų, o tai reiškia, kad bent jau penki žmonės buvo gabenami iš tos pačios kilmės šalies į tą pačią tikslo šalį. Taigi tai vyksta visur. Ir darome prielaidą, nors ir nepriepiame visų pasaulio šalių, bet galima saugiai sakyti, kad visos šalis e, turi problemų su priekyba žmonėmis. Srautai, kuriuos nustatėme, buvo naudojami transregioniniam gabenimui. Žmonės gabenami įvairiose kontinentuose ir yra trys pagrindiniai e, paskirties e, taškai. Vienas yra vidurio rytai, Šiaurės Amerika, Centrinė Amerika ir Karibai ir kitas e, vakarų ir vidurio Europą. Pagrindiniai šaltiniai yra iš Pietų Amerikos, Afrikos į pietus nuo Saharos, pietryčių Azijos ir rytų ir vidurio Europos. Tai reiškia, kad e, priekybo žmonėmis rautai eina iš skurdesnių į turtingesnės šalis. Tai pastebėta ir regioninėme ligmenyje. Transnac... Priekyba žmonėmis yra transnacionalinis e, fenomenas. Kaip jau minėta anksčiau, priekyba žmonėmis vyksta apribotose regioniniuose plotuose. 34 procentai priekybos vyksta šalies mastu. Toliau Kalbame apie transnacionalinę veiklą. Jie gabenami, aukos gabenamos per sienas ir dauguma aukų, kurias nu, identifikavome, buvo užsieniečiai. Tačiau dauguma jų buvo gabenami ir regioniniu mastu, kadangi tik ketvirtadalis priekybo žmonėmis aukų yra gabenami tarp regionų ar kontinentų. Taip pat, jeigu pažvelgsime į e, aptiktus nusikaltelius, pamatysime, kad Dauguma iš jų yra piliečiai tokių šalių, kuriuose jau buvo nuteisti 64 procentai gabentojų buvo jau nuteisti. Taip pat užsieniečių, kurie buvo nuteisti kitose šalise. Taip pat vis dažniai atveju, kai priekiaujama žmonėmis ne seksualinėje srityje. E, nors seksualinis išnaudojimas yra viena pagrindinių e, išnaudojimo sričių. 53 procentai patenka į seksualinį išnaudojimą, 40 procentų yra priverstinis darbas ir kitos formos sudarančios 7 procentus. Nuola, pastaraisiais metais pastebėta, kad e, prievartinio darbo atveju aptinkama vis daugiau, nors to nepastebima vakarų ir pietų Europoje. Taigi priverstinis darbas netiek dažnai aptinkamas ES regionuose, tačiau jis labai plinta kitose pasaulio regionuose. E, tai matote ir iš regioninių palyginimų. Matote, kad Europoje pažymėtoje raudonu raudona spalva, seksualinė, seksualinio išnaudojimo atvejai, 66 procentai aukų yra seksualinio išnaudojimo aukos, 26 procentai yra prievertinio darbo aukos. Lyginant su rytų, pietų Azija ir ramio regiono valstybėmis situacija yra visai kitokia. Čia 64 procentai aukų yra gabena, tampa privertinio darbo aukomis. Taigi situacija skiriasi regionuose. Moterys taip pat dalyvauja priekyboje žmonėmis, taip, tiek kaip nusikaltelės, tiek kaip aukos. Apie 30 procentų aptiktų nusikaltelių buvo moteris, tai yra didesnis procentas lyginant su kitais nusikaltimais kur moterų nuteistų e, skaičius sudaro 28 procentus. Taip pat, jeigu pažvelgsime į aukas, apskritai pamatysime, kad daug beveik 50 procentų yra moteris. Ir jeigu pridėsime prie to dar ir mergaitės, jaunesnės nei 18 metų, pamatysime, kad tai moteris ir merginos sudaro 70 procentų aptiktų aukų taip pat yra vyrų ir berniukų grupės. Taip pat, jei pažvelgsime į moterų aukų grupę, tuos 70 procentų, dauguma iš jų yra seksualiai išnaudojamos. Tačiau, jeigu pažvelgsime apskritai į grupę tų, kurie buvo išnaudojami e, privertiniam darbui, pamatysime, kad 35 procentai iš jų yra moteris, taigi galima daryti išvadą, kad nors vyrai gabenami, jais prekiaujama daugiausia privartiniam darbui, moterimis prekiaujama ir privartiniam darbui, ir seksualiniam išnaudojimui. Taip pat globaliai didėja vaikų, prekiavimas vaikais, čia žalia linija rodo mergaičių aukų atvejus ir kaip matote, per dešimt metų mergaičių aukų procentas išaugo nuo 10 iki 21 procento. Ir tai mums kelia didelį nerimą. Čia matote didžiulius regioninius skirtumus. Europoje ir Vidurio Azijoje 18 procentų e, nustatytų aukų yra mergaitės. Toliau į Afrikoje ir ypač į Afrikoje į pietus nuo Saharos 60 procentų aukų yra vaikai. Toliau. Teisės aktai ir bausmės, kriminalizavimas. Pamatysime, kad 2 milijardai žmonių nėra tinkamai apsaugoti kaip, tai reikala, kaip to reikalauja jungtinių tautų priekybos žmonėms protokolas, įsigaliojęs 2003 metais. Po to, jeigu pažvelgsime į teisės aktų situaciją, matome, kad tik devynios šalis, tai yra 5 procentai, neturi jokių teisės aktų. Paskui yra 10 šal, procentų šalių, kurios turi iš dalies yra patvirtinusios teisės aktus reikalingus Tačiau, jeigu apskaičiuotume šių šalių gyventojų skaičių, kuriuose yra tik dalinė, daliniai teisės aktai ir iš vis jų nėra, pamatysime, kad tų šalių populiacija yra, su, sudaro 2 milijonai žmonių. Tačiau, jeigu būtų pasiekta didesnė pažanga, nors pažanga teisės aktuose dar nėra tokia didelė, bet kriminalizavimo srityje pažanga tikrai padaryta nemaža. Matome, kokia yra dabar situacija su su nuteistaisiais už šios nusikaltimus. Bet per pastarosius dešimt metų situacija stabili ir nuteistųjų skaičius nesikeičia. Dabar e, baigiau, galite mūsų tinklalapyje pasiskaityti pranešimą. Taip pat galiu Jums pateikti e, spausintą versiją. Ačiū. I mean, obviously... Labai ačiū. Iš tiesų būtų daug labai įdomu išgirsti ir daugiau informacijos, nes klausimas šis nedingsta iš mūsų darbo tvarkės jau porą dešimtmečių. Vertėjai maloniai sutiko padirbėti keletą minučių ilgiau, kad e, kolegos galėtumėte užduoti klausimų. Ar turite klausimų ypač apie jungtinių tautų veiklą? Trumpai. Labai ačiū už pranešimą. Du klausimus noriu užduoti, sako kalbančioji. Mano klausimas būtų toks. Ar jūs taip pat aprimate tas sritis, kuriuose naudojamas šio laikinių vergų paslaugomis. Ar žinote, kokiuose sektoriuose jie įdarbinami? Dar vienas dalykas. Vis daugiau vaikų yra verčiami užsimti darbą. Ar jūs turite informacijos apie, pavyzdžiui, vaikus, karius, apie tai, kaip jie išnaudojami? <clears throat> Ačiū. Nes Aš noriu paklausti, ar jūs bendradarbiaujate su tais, kurie dirba kovos už priekybas žmonėmis? Prekyba žmonėmis. Ar renkate bendrais, lyginate statistinius duomenis? Galbūt, nes tai yra globali problema. Ir ar jūs galite bendradarbiauti su ES struktūromis, kovojant su neteisėta narkotiko apyvarta? Aišku, jūs gal ne į viską galėsite atsakyti ir aišku, jūs galite iš karto pereiti prie baigiamųjų pastabų. Na, jeigu aš teisingai supratau, nes krito ausinės, ar aš supratau apie, jūs, nu, jūs domina, kaip išnaudojami yra dabar. Uh, vaikai ir ar mes turime duomenų apie vaikus karius. Na, savo ataskaitoje iš tiesų mes pateikėme informacijos ir ypač Afrikos regione padėtis labai neramina, nes konflikto pusės naudoja vaikus priekeiviai žmonėmis, juos atgabena ir tada tie vaikai išnaudojami kaip kariai, bet aišku, išnaudojami ir kitu, kitaip, įskaitant ir e, prievartinį seksualinių paslaugų teikimą. Aišku, <clears throat> situacija, turiu pasakyti, nėra labai gera. Dabar dėl šio laikinės vergovės ir susijusių klausimų. Nežinau, ką jūs turite galvoje, ar turite prievartinį darbą, ar kažkokias kitas prekybos žmonėmis formas, bet mes iš tiesų nustatėme labai įvairias vergovės formos, dėja daug ko negalima dar paskelbti. E, kaip pavyzdžiui neiškiai teisinė situacija kai kuriuose šalyse ir jūs žinote, kad e, kai kuriuose šalyse prekyb, tarp prekybos žmonėmis ir e, vergovės galima dėti lygybės ženklą. Taigi, svarbiausias dalykas yra tai, kad būtų įstatymai leidžiantis kovoti su priekybą žmonėmis ir užtikrinti aukų teisės. Dabar dėl bendradarbiavimo, tai su Europos Sąjungos institucijomis. Aš manau, kad tai yra puikiai idėja ir iš tiesų mes planuojame tokį bendradarbiavimą ir uh, manome, kad labai svarbu, kaip jūs sakėte, neapsiriboti vien tik tai padėtimi Europoje, bet turėti ir platesnį padėties suvokimą. Nes egzistuoja tarp regioniniai dalykai, o jūs žinote, kad Europa ir ypač vakarų Europa kurioje gyvena daug įvairiausių šalių piliečių susiduria su labai panašiomis problemomis kaip kitose pasaulio dalyse. Aišku, kai kurios dalykus palyginti labai sunku, nepaisant reiškinio vienalitiškumo. Todėl aš manau, kad labai būtų naudinga ir palyginti duomenis, ir įvertinti padėtį, nes yra ir skirtumų, ir panašumų. Pirmininkas, labai ačiū. Kolegos, ar turite kitų klausimų? Nes jeigu ne, tai abiejų komitetų vardu posėdį skelbiu baigtų.